įveikti šią lygą tiek ES, tiek ir kitose šalise. Dėkuoju. Ačiū ponui komisarui Dali. Baigėme diskusijas šiuo klausimu. Dabar darbo tvarkėje trumpas pranešimo pristatymas. Pranešėjas Enrique Guerrero Saliom, pasaulinės finansų ir ekonominės krizės poveikis šalių vystimusi ir vystomajam bendradarbiavimui. Žodis ponui pranešėjui keturios minutės. Presidente. Senior komisario. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Finansinė ir ekonominė krizė e, parodė, e, kad nuo jos labiausia nukeinti besivystančios e, šalis ir skurdžiosios šalis. Regime, kaip krizė sustabdė šių šalių ūkio augimą, nors pastaraisiais e, dešimčia metų situacija buvo kitokia, augimas užtikrino e, mažesnį skurdą, e, užsienio skolos mažėjimą, naujų darbo vietų kūrimą, priekybos stiprėjimą, taip pat ir galimybė teikti didesnį vystomąjį pagalbą. Tačiau jau prieš ekonominę krizę besivystančios šalis kentėjo nuo maisto produktų trūkumo. Tai sukėlė pavojų šimtams tūkstančių gyvybių. Toliau energetinė krizė. Trūko lėšų užtikrinti pakankamą aprūpinimą energiją. Prasti derliai, prasta infrastruktūra padarė didelę žalą skurdžiausiams pasaulio valstybėms. O finansinė krizė e, visus šios sunkumus dar kartą ir dar stipriau mm, paveikė. ES teikia didelę pagalbą e, skurdžioms bei besivystančioms šalims. Jos gavo trečiąjį finansavimą pagal trečiąjį etapą. Dabar vystimosi finansų krizė tapo humanitarinė krizė. Šių šalių veikla buvo pristabdyta. Taip pat matome, kaip mažėja prekybos apimtis, munka ekonomika. Akivaizdu, kad nurems prastesnė šių valstybių situacija, papras, e, pablogins jų galimybės skolintis tarptautinėse rinkose. Įsivyščiusios valstybės savo ruoštų reaguoja pro, protekcionistiškai, pamirštama vystimusi, vystomojo bendradarbiavimo svarba. Viso to rezultatas šimtai tūkstančių ir šimtai milijonų skurstančiųjų, nuolatinis skurstančiųjų augimas, matome, kaip miršta vaikai. Europinė pagalba turi būti matoma. Reikia laikytis įsipareigojimų, kurie buvo duoti anksčiau. Reikia naujų finansavimo šaltinių, naujų finansų, kad padėtumėme skurdžiausiams valstybėms turėtumėme sumažinti jų jaučiamą spaudimą, taip pat užkirsti kelią protekcionizmui. Galų gale reikėtų pabandyti užbaigti Dohos dėrybų raundą, mokesčių rojai turėtų būti išnaikinti. E, taip pat būtina prabilti apie skolų panaikinimo procedūras. Kaip pranešėjas siekiau plačiausio konsensuso, todėl atsižvelgiau į visų frakcijų pakeitimus, parengiau kompromisinius pakeitimus. E, dėl 34-osios dalies rytoj pateiksiu žodinį pakeitimą. Viso to siekis užsitikrinti plačiausią daugumą tokių svarbių klausimų. Turi Europa iš visų jėgų padėti visiems skurtantiesiems. Ačiū ponui pranešėjui. E, ponas Daly dabar komisijos vardu pasisakys. Thank you, Mr. President. Dėkuoju, pirmininkė. Pirmiausia, norėčiau pasveikinti pranešėją parengus labai plačios apimties e, pranešimą. Pranešime yra pasakyta, besivystančios šalis nukentėjo nuo krizės kur kas labiau nei buvo iš pradžių tikėtasi. Ir jos nukentėjo dėl to, kad e, padidėjo žaliavų kainos, e, taip pat e, pasaulinės, pasaulinė rinka pasidarė nestabili. Ir dėl to finansiniai kai kurių šalių poreikiai labai išaugo. Kai kurios iš jų šalių turėjo mažinti socialinės apsaugos išmokas, taip pat išlaidės švietimui bei sveikatos apsaugai. Be abejo, tai e, kelia grėsmę ne tik tūkstantmečių vystimusi tikslams, bet ir gali kompromituoti per pastraisiais metais padarytą pažangą. Nepaisant to, kad pasaulis jau atsigauna nuo krizės, besivystančios šalis, ypač e, e, į pietus nuo Saharos dykumos esančios Afrikos valstybės vis dar uh, negali šios krizės išbristi. Todėl visas pasaulis turi joms padėti, pirmiausia pasinaudodamas jungtinių tautų e, dvidešimtuko bei kitomis tarptautinėmis struktūromis. Turime prisimti konkrečius įsipareigojimus, e, e, kurie padėtų besivystančiam šalims susitvarkyti su šia krize. Mes praeitais metais jau numatėme kelias gerai koordinuotas ir suderintas priemonės, kurios turėtų padidinti ekonominį augimą besivystančiose šalise bei apsaugoti pažeidžiamiausias visuomenės grupės. Šios priemonės buvo taikomos ne tik ES, e, ne tik ES, bet ir atskirų valstybių narių kaip tą ragino daryti e, G20 vadovai. Be to, mūsų analizė turėtų būti uh, nusekli, o priemonės gerai suderintos. Be to, komisija uh, parengė ir jau pradėjo gyvendinti laikinai mechanizmą, kuris vadinasi Vulnerability Flex, kuris yra skirtas pažeidžiamiausioms šalims, kurios negali atsispirti dabartiniai kriziai. Ir mūsų priemonės pirmiausia yra skirtos šių šalių išlaidoms socialinėje sferoje. Be to, kai mes peržiūrinėsime de, dešimtojo vystimosi fondo įgyvendinimą, mes pasistengsime papildyti šias priemonės. ES parama padeda ir ateityje padės mūsų partneriams e, e, įveikti šią krizę. Komisija džiaugiasi tuo, kad jūs mus remiate ir mes norime paraginti valstybės narės ir toliau e, siekti, kad po 2015 metų visumam bendradarbiavimui būtų skirtas 0,7 procento bendrų nacionalinių pajamų. Visa bendryje turėtų nepamiršti, kad yra prisėmus nemažai įsipareigojimų ir todėl turime teikti e, paramą pagal numatytas apimtis bei e, veiksmingumo kriterijus. Visą dėmesį mes skirsime toms priemonėms, kurios yra skirtos e, tūkstantmečio tikslams pasiekti. Mes parengsime veiksmų pro, o, programą, pagal kurią galėsime paspartinti savo veiksmus. Taip ES galės ambicingai prisidėti prie jungtinių tautų aukščios lygių susitikimo, kuris e, įvyks e, rugsėjo mėnesį ir kuriame bus kalbama apie tūkstantmečio vystimosi tikslus. Taip mes suvaidinsime svarbu vaidmenį pasaulyje. Dėkuoju. Ačiū ponui komisarui daly, spontaniškos diskusijos. Pone Basescu, vieną minutę. Mulțumesc, domnule președinte. Criza economică... Ačiū pirmininkė. Ekonominė ir finansinė krizė labai stipriai paveikia Moldovą, kur yra besivystanti valstybė. Jos ekonomika pagal mm, TVF vertinimus krito 9 procentais e, ir numatomas tolesnis kritimas. Taigi labai svarbu, kad būtų paskatintas tiesioginės investicijos šioje šalyje. Galiu pasakyti, kad e, Moldova metams pasamdė devynis aukšto lygio e, finansinių ir ekonomikos patarėjus. Ir kadangi rumunai bei moldovai išneka prakšai tą pačią kalbą, tai mes galime pasidalinti savo patirtimi, savo ekspertizę visose srityse. Labai svarbu, kad e, būtų pritaiktos e, šilimo priemonės e, Moldovos piliečiams, kurios, e, kurie dirba užsienyje, kadangi tai prisidėtų prie e, Moldovos ekonomikos atgaivinimo. 2011-2013 metam Moldovai buvo e, TVF skiria specialų finansinį paketą. Ir būtent šiandien per donorų konferenciją Moldovos e, prezidentui buvo patvirtinta šita dotacija. Presidente, aunque el epicentro de la crisis no está en los Pirminkė, krizės epicentras e, nėra besivykstančiose šalise, tačiau jos labiausiai nukentėjo dėl e, krizės plitimo. Kreditų stoka, finansinio ciklo netikrumas, e, finansinių srautų stoka gamybos mokymas prisidėjo prie krizės plitimo ir e, taip pat e, išaugo esminių gaminių kainos, kas e, be abejo labai skaudžiai atsiliepia šiam šalim. Taigi besistančių valstybių problemas mes privalome svarsyti pasaulinė ekonomikos darbo tarkė. TVF kitos tarpinės finansinės institucijos e, svarsto, ką daryti su valstybinio sektoriaus skolinimu šiuose valstybėse ir e, didysis dvidešimtukas taip pat turėtų svarstyti šią temą. E, labai svarbu, kad būtų užtikrintos finansinės operacijos, kurios prisidėtų prie tūkstantmečio plėtros planų įgyvendinimo. Na, na ir aš galiu tikrai pasveikinti pranešėją bei jo išdėstas idėjas. Toliau. Pana Šmit. Labą vakarą pirmininkė komisarė. E, šią vėlią valandą noriu pasveikinti Jūs ir padėkoti pranešėjai už labai svarbę ataskaitą. E, aš esu įstikinęs, kad ši krizė bus įveikta e, ne protekcionizmo keliu, bet būtent pasitelkus laisvę priekybą ir globalizaciją. Europa turi taip pat atsikratyti sąstingio ir būtent per atvirumą pasiekti rezultatų kovodama su skurdu. Uh, E, e, Tenerife vyks parlamentinė asamblėje ir mano kolegos iš e, NCP valstybių, regiono valstybių, beveik visada pabrėžia, kad Europos valstybės proteguoja savo rinką, ta rinka yra uždara. Mesgi turėtumėm padėti sukurti sveiką rinkos dėsnis E, pagristą e, žemės ūkio produktų rinką, kuriame galėtų prekiauti ir šių valstybių atstovai. Ir ES čia turėtų parodyti pavyzdį. Ačiū. Dabar ponas Ferreira. Vieną minutę. Ačiū, ponė pirmininkė. Pranešime kalbama apie krizės maisto produktų, socialinė, energetikos, finansinė. Uh, Tai tiesiog e, struktūrinės krizės e, skirtingos išriš, išraiškos e, ją regime skurčiausiuose pasaulio dalise, kaip kad į pietus nuo Afrikoje esančiose valstybėse. Situacija ten nuolat prastėja. Tačiau be skirtumų egzistuoja bendras vardiklis priklausomybė nuo eksporto, išteklių importo, bei žemės ūkio koncentracija, energetikos sektoriaus koncentracija, taip pat didelė užsienio galių įtaka. Akivaizdu, kad šalis yra išnaudojamos, tą liudyje ir partnerystės susitarimai iš šios skurdžiusios šalis yra visiškai priklausomos Tai ir e, yra didžiausia šių valstybių problema - įsiskolinimas e, iš, nepaprastai išauga, o šalių eksploatacija nepaliaujamai auga ir stiprėja, taigi mes turime užtikrinti teisingumą. Ačiū. E, teisinga būtų neviršytis jums skirto kalbėjimo laiko. ir ponas Mölcer užbaigs mūsų spontaniškas diskusijas. Didžiausia šio šimtmečio finansinė krizė palėtė labai sunkiai ne tik Europą, bet ir besivystančias šalis. Jos ypatingai nukentėjo, tačiau yra visiškai už tai neatsakingai. Neatsakingos spe, spekulacijos bei godumas anglosaksų šalyse bei m, išklibusi finansinė sistema nulėmė tokią įvykių eigą. Matome, kad visiška deregulizacija mm, atnešė daug liūdnų pasiekmių. Neįmanoma skurdžioms valstybėms finansiniais stimulais atkurti ekonomiką. Reikia leisti mm, toms šalims apsaugoti mm, savo rinkas nuo dempinguojančio eksporto, kuris sunaikina vidaus gamybą jos turėtų patys išeiti iš e, krizės ir e, todėl reiktų taikyti klasikinį vystomąją pagalbą. Reikia e, krizę, su krize kovoti labai griežtai ir pirmiausia apmokestinti finansinės transakcijas. Ačiū ponui Milcer. Ar komisija dar kartą norėtų pasisakyti? Nenorėtų. Taigi baigiame diskusijas, balsavimas vyks rytoj. Ir kitas mūsų posėdis bus kovo 25 dieną, ketvirtadienį, 9 ryto, darbo tvarkė paskelbta, galite susijęs pažinti EP tinklalapį internete. Ačiū visiems kolegoms ir ypač dėkoju vertėjams. Ačiū visiems.